laikytųsi tarptautinių susitarimų užtikrindamos žmogaus teisų laikymasi. Ko dažnai neužtenka e, tik pasirašyti, kad tų tarptautinių susitarimų bus laikomasi nes ne visus susitarimus šios šalis pasirašo. Manau, kad turėtume iš esmės peržiūrėti readmisijos politiką, kad e, būtų tinkamai gerbiamos žmogaus teisės. Pagaliau, manau, kad trūksta skaidrumo e, vertinant readmisijos politikos e, veikimą yra dvišaliai gyvendinimo protokolai, kuriuos pasirašo mūsų valstybės narės su trečiosiomis šalimis. Ar komisija galėtų pakomentuoti, koks yra šių dokum, susitarimų, šių protokolų statusas? Ar tai yra viešai prieinami protokolai? Jei komisija galėtų, galbūt galėtų suteikti mūsų komitetui prieigą prie šių protokolų. Aš manau, kad būtų svarbu žinoti, kas vyksta e, tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių. Ar komisija žino, kad pavyzdžiui Slovakija e, turės slaptą susitari, susitikimą Kijeve balandžio 27 dieną, kuriame bus aptariamas redmisijos susitarimas su su Ukraina. Mes turime turėti tinkamus mechanizmus prieglopščio prašytojams, turime taikyti tinkamas priemonės jiems. Ačiū, ponia Grisberg. Ačiū. Aš savo ruoštų irgi norėčiau padėkoti ponui Monservisi už jo pristatymą ir labai išsamo, išsame komisijos ataskaitą. Nenorėčiau kartoti to, kas jau buvo pasakyta ir kam aš pritariu iš principo. Tik tai norėčiau pridurti, kad prieš pasirašant susitarimus, turint omenyje, kad jau yra pasirašytų susitarimų ir tų, kurie, dėl kurių yra deramasi, prieš tai reikalinga atlikti vertinimą, vertinimą, kurio jau prašėme eilę metų bet geriau vėliau nei niekad. Taigi turime naują bazę. Sistema, kuria, kuri pagrįsta ES vertybėmis ir principais. Ir, aišku, reikia atsižvelgti ir į realybę, ypatingai viduržėmio jūros pietuose. Mano kolegos jau kalbėjo apie tai, kad tarp vizų palengvinimo ir redmisijos sutarčių yra daroma, dedamas lygybės ženklas, yra bandoma užtikrinti pusiausvyrą, yra bandoma vengti žmogaus teisų pažeidimų ir įdėkti pagrindinius ES principus. Turiu keletą klausimų pirmas, vienas klausimų, kuris dar nebuvo iškeltas, bet aš manau, kad jis aktualus mums visiems. Būtent pradėjus diskusijas ir pasirašant susitarimus dar prieš Lisabonos sutartį, mes reikalavome, kad mūsų Libė komitetas galėtų pasitelkti nevyriausybinės organizacijas ir tarptautinės organizacijas, kurios dirba redmisijos rytyje, tam, kad būtų galima gauti iš jų informaciją apie žmogaus teisų padėtį. Ir aš dar kartą norėčiau akcentuoti, kad labai svarbu dirbti su nepriklausomis nevyriausybinėmis organizacijomis, kurių darbas mums leistų užtikrinti geresnę parlamentinę kontrolę šioje srityje. Na, tiesa, kad nėra lengva parlamentarams reguliariai e, įsitraukti į šį darbą, tačiau tas bendradarbiavimas e, su atitinkamomis organizacijomis leistų mums geriau suvokti, kiek yra pažeidinėjimo žmogaus teisės, kokia rizika kyla dėl žmogaus teisų pažeidinėjimų tų asmenų, kurie e, patenka į šią procedūrą. Taigi Tai yra mums labai aktuolus klausimas. Kitas e, klausimas - bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis, kur, su kuriomis sudėtinga dirbti dėl dvišalių susitarimų. Ar tas, susita, tas bendradarbiavimas yra pakankamai skaidrus ir ar komisija turi pakankamai informacijos, kad galėtų pagristai atlikti šį vertinimą ir galėtų kontroliuoti tai, kas vyksta, kontroliuoti tų asmenų, kurie yra sugražinami pagal redmisijos sutartis. Ir 12 rekomendacijoje, apie, jūs, apie ją, ponė Monservis, jūs nekartą kalbėjote, yra numatyta nuostata dėl sutarties suspendavimo. Aš manau, kad realiai tą padaryti būtų labai sudėtinga, nes norint suspenduoti susitarimą reikia pateikti labai svarių argumentų. Ir aš įsivaizduoju, kad ta valstybė, kuri pažinėja pagrindinę žmogaus teisės, tikrai nepripažins, kad tai vyksta. Ir tuomet iš tiesų būtų sudėtinga pritaikyti laikino suspendavimo straipsnį. Taigi kaip būtų galima realiai užtikrinti tą e, pusiausvyrą ir perspėti dėl galimų žmogaus teisų pažeidinėjimų. Visi puikiai suprantame, kad tai yra na, gan sudėtingas dalykas. Taigi du būtų klausimai. Ir dar trečiasis klausimas. Kai yra pasirašomi dvišaliai susitarimai, pažiūrėjau, tarp Libijos ir Italijos, uh, Italijos, Tuniso, Vidužėmio jūros regiono pietuose, pietų valstybėmis. Ar kažkas naujo įvyko, e, atsižvelgiant į pastarosius įvykius. Tanto komplimentai per la bronzatura, del resto l'espre. Ačiū pirmininkė. Sveikinu jūsų įdėgymu tikriausiai Kanarų saulė e, čia kalta ir ji yra labai toli nuo Tuniso ir Libijos. Komisijos atstovė, buvo įdomu jūsų paklausyti. E, išgirsti tas detalės, kurias jūs mums pateikėte. Italija ir Libija pasirašė specialų susitarimą ir aš pritarčiau Jums, kad dvišaliai susitarimai yra svarbus, turint galvoje ir bendrijos susitarimus, kurie, aišku, turėtų turėti prioritetą. Pritarčiau anksčiau čia pakalbė pasisakiusiems, kai pasirašymo susitarimą su Libija taip pat įtraukėme skyrių dėl komercinių sustarimų ir pagrindinių laisvių. Ir kasgi įvyko. Labai svarbu turėti tam tikras paskait, paskatas, e, turėti pagrindinių teisų nuostatas. Prieš porą savaičių Frontexas gavo naujus įgaliojimus ir mes norėtume žinoti, ką komisija apie tai galvoja. turėdami reikalų su Frontexu, mes žinome, kiek tai yra svarbu, nors jis labai saugo savo išteklius ir žmogiškuosius išteklius. Tačiau mes manome, kad solidarumas tarp valstybių narių yra labai svarbus. Frontexą dirba tik 50 žmonių, visi kiti yra komandiruoti iš valstybių narių. Taigi didžią, didžiąją dalį išteklių suteikė valstybės narės. Žinoma, teisingai traukti skyrių dėl pagrindinių laisvių, tačiau vakar taryboje labai aiškiai buvo pasakyta, kad yra didelis skirtumas tarp Europos parlamento noro padėti Italijai, Maltai, Kiprui, toms šalims, kurios e, patiria migracijos srautus ir kitų valstybių narių egoizmo. Turime dvišalį sustarimą e, su Tunisu ir Libija. Tačiau ką galime padaryti kaip sąjunga, kad palengvintume tokių srautų poveikį? Nes kitaip viskas baigsis taip kaip Ventimilijoje, kur buvo prancūzakalbių ekonominių migrantų ir norėjo patekti į Prancūziją, tačiau jie negalėjo to padaryti. Mes nenorime kurti priešiškumo, e, bereikalingų prieštarų tarp valstybių. E, užduosime šį klausimą ir komisijos nariai. Tačiau jūs turbūt galite atsakyti šį praktinį klausimą, kaip Europa galėtų išspręsti šią problemą, kaip ji galėtų repatrijuoti žmonės per trumpą laiko, nes Europos, Italija yra atsakinga ES narė. Saraše turiu dar tris parlamento narius, kurie nori kalbėti ir po to išklausysime pono man serviso atsakymus ir tuomet atvyks Cecilija Malmstrom ir papasakos apie vidaus reikalų ministro, taryb, ministrų tarybos susitikimo rezultatus. Todėl prašau e, komiteto narius apsiriboti savo komentarus. Pane Boskurt. Ačiū, pirmininkė. Girdėjau, ką sakėte, kalbėsiu trumpai. Du klausimai. Pirmiausia, dėl žmogaus teisų esame girdėję nusiskundimų iš Europos parlamento pusės dėl radinysio sustarimo su Pakistanu. Ir įžanga jūs sakėte, kad turi būti stebėsena sąlyga numatyta sustarimuose. Tačiau ko galime tikėtis, kaip galime būti įsitikinę, kad tokios nuostatos bus įgyvendintos. Antras klausimas dėl Turkijos. Darybose su Turkija baigta dėrėtis uždaryti kai kurie skyriai ir jūs anksčiau sakėte, kad reikia daugiau paskatų na, tokiuose darybose. Man atrodo, kad mano nuomonė dėl kitų šalių panašiai kaip ir Turkijos atveju Atrodo, kad Turkija turėtų būti Turkijos darybose daromasi dėl trečių šalių. Labai sunku pradėti bet kokį vizų dialogą. Gal galėtumėte papasakoti apie tai? Pone Veržėt. Kadangi daug klausimų jau užduota, daug kas pasakyta, aš su daug ko sutinku, kalbėsiu trumpai. Kalbėjote apie laikino sustarimo sustabdymo sąlygą, jeigu yra pažeidimų. Ką Jūs pasakytumėte, kad jeigu jau žinoma iš anksto apie tokias situacijas, žmogaus teisų sąlygos yra daugelį ES susitarimų ar valstybių narių susitarimų. Žinome, kokia situacija Libijoje, ar vis tiek mes norime dėrėtis dėl remisijos sustarimo. Kam? Na, o dėl to, kas vyksta arabų šalise, tai aš galiu pasakyti, jog esu iš šalies. kuri teigia, kad bendradarbiaujant su šalimis tokiamis kaip Tunisas, reikia turėti readmisijos sustarimų, skatinti bendradarbiavimą. Man atrodo, kad tai yra skandalas, kai kalbama apie ankstesnę to šalies vyriausybę. Kas vyksta pagreitintų procedūrų fronte? Ar galima paprašyti patikimų duomenų nes e, greiti procesai, procedūros mažiau atitinka žmogaus teisų reikalavimus, kai kalbam apie sankcijas ir represijų priemonės. Man atrodo, šiame kontekste toks žodynas nelabai tinkamas. Gal galėtumėte apie tai papasakoti. Toliau panas Bronsas. Ačiū. Atrodo, vienintelė galimybė žmogui, kuris yra gražinamas pagal readmisijos sustarimą ir kuris nori to išvengti, pasakyti, kad jis bus, su juo bus blogai elgiamasi. Aš noriu paklausti, ar kas nors nesako, kad su jais bus blogai elgiamasi, kai jie bus gražinti? Ir antra, ar jie turi pateikti kažkokių įrodymų, kad su jais bus blogai elgiamasi? Taip pat norėčiau paklausti, ar kas nors iš tikrųjų buvo gražintas pagal redmisijos susitarimą, jeigu taip lengva to išvengti. Iš tikrųjų, galbūt mums reikėtų apversti įrodinėjimo naštą ir pasakyti, kad jie nebus gražinti, jeigu jie tikrai įrodys, kad su jais bus elgiamasi blogai. Labai ačiū už tokį taiklų ir trumpą pasisakymą. Taigi, ponė Manservisi, prašom sureaguoti ir atsakyti visus klausimus. Jų užduota nemažai. Būsime dėkingi, jeigu kalbėsite konkrečiai. Uh, Ačiū. Pabandysiu. Pirmiausia, buvo užduota keletą klausimų apie ES readmisijos susitarimus, kurie jau egzistuoja, apie dvišalius e, susitarimus. Pirmiausia, toje ataskaitoje, kurioje pateikiamos ir rekomendacijos. Mes e, tiesiog dažnai pastebėjome, kad valstybėms narėms labiau primtini yra dvišaliai readmisijos susitarimai. Mes nedarėme tokios e, išvados, kad turėtume radikaliai keisti esamą praktiką. Tiesiog yra taip, kad daugiau yra dvišalių susitarimų, o ne ES ir trečiosios šalies susitarimų. Taigi, jei e, tai pasirodytų, kad labiau veiksmingesnės ir tvaresnės būtų sutartys dvišalių pagrindu, tai mes palikome valstybėms narėms tokią galimybę pasirinkti tą dvišalių susitarimo kelią. Tai tokia buvo mūsų išvada. Jei nėra ES susitarimo, manau, kad prieš mėnesį aš jau kalbėjau apie tai, kad yra Libijos ir Italijos susitarimas. Tokią informaciją mes turėjome. Tai nebuvo ES susitarimas, tai buvo susitarimas dvišaliu pagrindu, kuris pasirodė esantis veiksmingas. Tuomet aš pasakiau ir dabar pasikartosiu, kad, o be to, Italija visą laiką laikosi tos pačios pozicijos, kad E, iš tikrųjų, iš esmės, aišku, būtų gerai, jei būtų pasirašytas ES ir trečiosios šalies susitarimas, pavyzdžiui, Libijos. Mes darybose su Libija tai pabrėžėme. Italija paremė tokią mūsų poziciją. Tačiau, kalbant apie įvairius e, susitarimus, ir pavyzdžiui, kalbant apie susitarimą su e, Tunisu, dvišalį susitarimą, uh, net jei jis būtų um, netoks veiksmingas, jis vis dėlto būtų naudingas. Kalbant apie praeities susitarimus, e, kitas mūsų iššūkis bus pasirašyti ES ir Tuniso redmisijos susitarimą. Kalbant apie klausimą, kokiu žingsniu imsimės, e, Ar sieksime sudaryti ES susitarimus, ar nagrinėsime esamas problemas, yra toks. Per artimiausias savaitės, remdamiesi įvairiausiamis tarybos išvadomis, TVR išorės reikalų, mes nagrinėsime galimybę sudaryti platesnio masto readmisijos susitarimą, tai yra ES ir trečiosios šalies susitarimą. Tuo pačiu metu mes tengiamės padėti toms valstybėms narėms, kurios e, gražina e, piliečius, tą gražinimą įmanoma. Mes bandome teikti finansinę pagalbą toms šalims. Jo labiau, kad mes turime fondus skirtus e, tokiems gražinimams. Readmisijos e, vykdymas likščiol yra valstybių narių rankose. ES siekia supaprastinti procedūras, Manau, kad galime diskutuoti apie procedūrų supaprastinimą, tačiau visgi visa kompetencija, gyvendinimo kompetencija lieka valstybių narių rankose. Kalbant apie kelionės dokumentus, kiekviename admisijos susitarime yra nuostatos susijusios su tokią, gali, tokią galimybę, kai nėra kelionės dokumentų. Tad tuomet reikia parengti standartinius kelionės dokumentus, kad atitinkamas asmuo galėtų iškeliauti iš šalies. Komisija yra pasirengusi padėti tokius dokumentus parengti. Žmogaus teisų klausimas, kuris buvo nekarta iškelta šiame posėdėje. Mes turėtume labiau specifiškai nagrinėti šį klausimą. Ar galima pasitikėti informaciją? Mes pasitikėme informaciją, kurią gauname iš pilietinės visuomenės, iš tarptautinių organizacijų, iš mūsų delegacijos su trečiosiomis šalimis. Yra daug galimybių gauti tos informacijos. Manau, kad turėtume būti tinkamiau pasirengę, turėtume numatyti stebėsenos mechanizmus, e, sustabdymo sąlygą. Taip pat turime numatyti ir paskatas. Dabar panašių veiksmų imamės Pakistane, kurdami naujas paskatas sugrįžti žmonėms į Pakistaną turėtume suderinti įvairias finansinės priemonės ir turimas nefinansinės priemonės, kad valstybės narės būtų pasirengusios priimti žmonės grįžtančius iš ES. Tai nėra paprasta, tai nevyksta automatiškai, tačiau e, šis, e, ši ataskaita atveria naujas duris. Aišku tai, kad e, redmisija dažnai yra vizų supaprastinimo politikos atsvara. Ir aišku, mes įtraukėme ir žmogaus teisų skyrių į susitarimus. Labai svarbu, kad šie susitarimai būtų įgyvendinami. Jei nustatomi žmogaus teisų pažeidimo atvejai, tai apie tai turėtų žinoti ir pasienio pareigūnai, jie yra atitinkamai rengiami. Ir vis dėlto tai nėra automatinė procedūra. Kalbant apie dvišalius protokolus, Pirmiausia, mes neturime jokios informacijos apie slaptus protokolus. Pone Hautala, aš tikrai neturiu tokios informacijos. Antra. Kalbant apie pri patvirtintus protokolus, kurie yra įgyvendinami. Jie yra aptariami jungtinėme redmisijos komitete. Jei jūs norite turėti prieigą prie tokių dokumentų, pirmiausia, turėtumėte kreiptis į valstybę narę galite kreiptis ir į mus, o mes laikysimės tų procedūrų, kurios yra numatytos, suteikiant prieigą prie dokumentų. Tačiau didžioji dauguma tų protokolų, tų protokolų tekstai apima detalės. Tai yra daug operacinės informacijos. Aišku, šios klausimus galima aptarti ir plačiau. Pilietinės visuomenės vaidmuo. Mes šį vaidmenį pabrėžiame ir vienoje savo rekomendacijų. Jungtinis komitetas e, nori labiau įtraukti pilietinę visuomenę ir tarptautinės organizacijas e, rinkdamas informaciją. Taigi mes kaip tik atsiveriame tą kryptimį. Aišku, norėčiau e, suteikti galimybę ir poniai Malmstram e, pasisakyti, tad ir baigsiu labai greitai. Pirmasis pranešimas, kuris buvo parengtas e, rengiant Stoholmo programą, buvo parengtas prieš metus. O dabar turime atsižvelgti į naujai pakitusį kontekstą. Aišku, turime pasimokyti iš klaidų. Yra pasirašyti įvairi bendradarbiavimo pagrindų susitarimai, judumo skatinimo susitarimai. Manau, kad galime kalbėti apie įvairias sąlygas, teisingas, gerai subalansuotas sąlygas. Ir tai yra mūsų gražinimo politikos e, dalis. Mes dabar vertiname susitarimų e, įgyvendinimą ir ar tai vyks 12 metų pradžioje ar šių pabaigoje, neaišku. Tačiau viena iš sudedamųjų dalių yra susitarimų veikimas ir rekomendacijų nustatymas. Baigsiu dabar. Manau, kad ponia Malmstram mm, tinkamiau atsakys į pono Jekolino klausimas. Ačiū, ponia Masalvisi, už jūsų intensyves pastangas apibendrinti ES redmisijos sutarčių vertinimus. Sveikiname jūs. Ir tęsime darbą. Sveikiname komisarę ponę Malstram, kuri pasakys pagal kitą mūsų darbo tvarkės punktą. Yes. Let's proceed. Vous m'allez à l'autre côté ah, Ok, ok, très bien. Quand vous voulez. I think we closed today's. Claude is not here.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 Again, Ačiū, kolegos. Prašau dėmesio. Dėkojame komisarį Mastram, kuri atvyko šiandieną, kad pristatytų pastojo teisingumo ir vidaus reikalų tarybos susitikimo rezultatus vidaus reikalų srityje. Norėčiau pažymėti, kad uždaro posėdžio metu mes pirmiausia ir griežtai pasmerkėme teroristų išpulį, kuris vyko vakar Minske, Baltarusijoje. Taip pat išsakėme užuojautą nukentėjusiųjų artimiesiems. Taigi svarbu ir dabar jau atvirame posėdėje tai pakartoti. Na ir pirmiausia, žodį suteiksime komisijos nariai Cecilijai Alstram, kuri pristatys komisijos prioritetus ir ministrų tarybos išvadas. Na, o po to pradėsime diskusijas. Prašau, ponė Malstram. Ačiū. Labadiena, ponios ir ponai, gerbiami Libė komiteto nariai, malonu čia vėl apsilankyti. Atvykau tiesiai iš Luksemburgo, kur vyko šiandien posėdis, Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdis. Ir mielai pristatysiu posėdžio rezultatus, tai yra pačios šviežiausios naujienos, po to užsiminsiu ir apie kitus dalykus ir žinoma, esu pasirengusi atsakyti į virus klausimus ir sureaguoti į pastabas. Kaip tikriausiai nuspėjote, pagrinde vakar buvo kalbama apie migracijos politiką pietų viduržėmio jūros regione. Vakar labai ilgai diskusijos vyko tuo klausimu, kaip tikriausiai žinote, nes aš pirmininkui siunčiau laišką. Aš prieš tarybos posėdį dar ministrams nusinčiau laišką, paaiškindama, kas vyksta šioje srityje, tam, kad būtų galima susidoroti su migrantų srautais, ką daro Frontexas, kokią veiklą vykdo ir ką darome vietoje. Taip pat pabrėžiau, jog reikalingas papildomas finansavimas ir valstybių narių solidarumas, turintam ne tuos žmonės, kurie yra Tunise, Libijoje ir yra sustabdyti pasienyje į Egiptą, taip pat kalbant apie pabėgėlius, kurie vyksta, plūsta į Europą. Ir taip pat pristačiau savo kelionę su komisaru Fiulė į Egiptą ir kaip mes pradėjome apsaugos programas ir pradėjome dialogą dėl migracijos ir mobilumo su tomis valstybėmis. Daugelis dalyvavote diskusijose praeitą savaitę Strasbūrę ir tikriausiai prisiminsite pagrindinius diskusijos elementus. Po ilgų diskusijų apie situaciją, kur buvo akcentuojamas ES solidarumas ir tai, kad reikalinga sustiprinti Frontex agentūrą, taryba galiausiai patvirtino išvadas, Aš labai džiaugiuosi, kad komisijos pasiūlymas išvadose užsiminti apie Maltos proje e, bandomąjį projektą. Tai buvo pritar, tam pritarė valstybės narės. Kaip žinote, Malta labai paveikta yra migracinių srautų. Daugiau nei tūkstantį žmonių atvyko į Maltos pakrantę. Tai yra nedidelė valstybė su labai ribotais gebėjimais ir uh, mes nusprendėme toliau su komisija koordinuoti tą projektą. Ir kai kurie nariai jau teigė, kad e, paims žmonių iš Maltos, Vokietija šimtą, kitos valstybės irgi konkrečius skaičius jau pateikė, taigi tai yra labai svarbu. Taip pat kalbėjome apie tai, kad reikalinga reformuoti Frontex agentūrą. Visi išsakė viltį, kad kartu su, jomis, su jumis mes pasieksime sprendimo dėl Frontexo pakoreguoto pasiūlymo dėl Frontexo reglamento. Tai yra dviejų teisėkros institucijų bendras projektas. Ir taip pat nusprendėme sušaukti neįlinį posėdį gegužės 12 dieną, kad būtų galima aptarti tuos klausimus. Būtent bus kalbama apie situaciją pietų viduržėmio jūros regione ir taip pat, kad galėtumėme aptarti bendrai e, migracijos situaciją. Kaip žinote, Europos taryba birželio pabaigoje savo darbo tvarkėje numato migracijos temą, būtent, kad būta, būtų galima įvertinti Prancūzijos pirmininkamo metu parengtą migracijos paktą ir taip pat įvertinti, kokia yra situacija, kokia yra situacija su prieglopšio paketu, migracijos problemomis ir integracija. Tai bus galimybė, na, birželio mėnesį surenkti pirmas diskusijas tuo klausimu. Aš prie to dar grįšiu šiek tiek vėliau. Manau, kad galime pasidžiaugti vakarykščio posėdžio išvadomis. Vėlgi, reikalingas solidarumas ES. Mano kolegė komisarė ponė Georgieva irgi ten dalyvavo, paaiškino apie ECO e, agentūros veiklą ir tai, kas daroma yra Egipte. Ji pristatė e, komisijos darbus, sprendžiant susiklošysią situaciją. Taip pat vyko išsamios diskusijos po pietų dėl keliaivių duomenų perdavimo. Kaip žinote, komisija pateikė pasiūlymą dėl duomenų vasario mėnesį, remianti 7 metų pasiūlymų, tačiau iš esmės pakoreguojant pasiūlymą, atsižvelgiant ir jūsų požiūrius ir išsakytas nuomonės, taigi tas pasiūlymas labai skiriasi nuo 7 metų pasiūlymo, jame yra susiaurinta apriptis, geografinė apriptis kalba eina apie skrydžius į ir iš ES, yra kalbama apie konkrečius duomenų apsaugos metodus ir numatoma šiokių tokių naujovių, būtent kad duomenys patenka į anoniminę duomenų apsaugos bazę per vieną mėnesį ir gali būti aktyvuojami tik tai kiekvienu atveju atskirai. Vyko ilgos diskusijos šio klausimu, taip pat įvairiose darbo grupėse taryboje apie tai buvo kalbama. Ir dauguma valstybių, dauguma valstybių norėjo kad į taikymo sitį būtų įtraukti ir tarp europiniai keliaivių duomenų perdavimo atvejai. Na, buvo vienas siūlymas neįtraukti tarp europinių skrydžių, kitas buvo papildomai įtraukti tik tai dėl tam tikrų reisų ir trečias siūlymas privalomai įtraukti e, tam tikrus tikslinius maršrutus, maršrutus ES. Dar vienas pasiūlymas visus e, maršrutus įtraukti ES. Taigi vyko pasikeitimas nuomonėmis ir dauguma valstybių narių pritarė antrajam variantui, būtent įtraukti kai kuriuos tarp europinius tikslinius reisus, kai kurie pasisakė, kad galbūt vėliau privaloma tvarka būtų galima įtraukti visus tarp europinius skrydžius ir mažuma pritarė pasiūlymui, kurį pateikė komisija. Na, aš matau, kokia, koks tikslas yra įtraukti visus PNR duomenys visų reisų atveju, tačiau galiausiai mes padarėme išvadą, kad gal per anksti yra tą padaryti einamojų momentų ir pasiūlėme palaipsniui tai įvesti tam, kad būtų galima realizuoti šį projektą ir sukaupti patirties, duomenų kaupimo patirties ES. Aišku, yra ir kaštų veiksnys, kurio negalime ignoruoti. Na ir palyginimu galėčiau pasakyti, kad JAV irgi pradėjo pirmiausia nuo išorinių skrydžių ir po to jau perėjo į vidinius tarp valstijų skrydžius. Taip pat, aišku, diskusijos tęsis šią temą ir būtų labai įdomu išklausyti Europos parlamento nuomonės. Žinau, kad gal jūs ir neturėjote dar galimybės, aišku, apie tai pasikalbėti. Taigi būtų labai įdomu išklausyti jūsų nuomonių. Taip pat, kaip visuomet, buvo kalbama apie Šengeno informacinės sistemas visuomet apie tai kalbama, diskusijos nebuvo labai ilgos, aš žvelgiu poną Koelį, žinau, kad jis labai domisi, tem, kad jis labai domisi tą temą ir valstybės narės pristatė dabartinę situaciją, viskas vyksta sklandžiai ir panašu, kad sistema įsigalios, kai valstybės narės bus pasirengusios atstovybėse Šiaurės Afrikoje ir tikėtina, kad 11 metų spalio mėnesį tai turėtų įvykti. Pažangą pasveikino visos valstybės narės ir daugiau apie tai nediskutavo. SIS 2 sistema Čia irgi nėra jokių nukreipimų nuo biudžeto paskirto ar laikų, laiko terminų. Tos valstybės narės išvelgia dvi rizikas. Pirmiausia, dėl to, ar pakankamai valstybių narių bus pasirengusios pirmiesiems testams. Ir kitas, ar SIS vienos sistemos aplinka bus primtina ir tinkama antrosios kartos sistemai testuoti. Taigi mes žiūrėsime, kalbėsime su valstybių narių ekspertais šio klausimu, tam, kad rizika būtų gal, kuo galima mažesnė. Taip pat kalbėjome apie informacinių technologijų agentūros darbą. Vyksta dabar diskusijos ir komisija išsakė tam tikrų abejonių, tačiau panašu, kad artėjame prie išvadų ir per, seka, per kitą trilogo posėdį tikiuosi, kad darbas bus užbaigtas. Ir svarbu, kad būtų labai aiškiai paskirstyti, paskirtos atsakomybės tarp Estijos ir Prancūzijos. Tai yra irgi labai svarbu. Trumpos diskusijos vyko ir per pietus. Primo konvencijos, man atrodo, rūpiučio 26 yra numatytas terminas, ne visos valstybės narės e, jį sugebės įgyvendinti, bet įvertinome situacijas valstybėse narėse ir buvo pasiūlyta parama, techninė pagalba e, toms valstybėms narėms ir mm, dar yra lėšų konkursams įgyvendinti tam, kad valstybės narės visiškai pasirinktų tai priemonė gyvendinti, kalbant apie nusikaltelių sulaikymus. Taip pat aptarėme padėtį Graikijoje Graikija toliau įgyvendina veiksmų planą ir taip pat buvo gauta naujausios informacijos apie tai, aišku, kiekvienoje mūsų tarybos, kiekviename posėdėje apie tai kalbama. Šį rytį teisingumo ministrai kalbėjosi, aš dalyvavau trijų punktų aptarime, komisarė Reding pristatys matyti kitus klausimus. Pirmiausia buvo kalbama apie vaikų seksualinio išnaudojimo direktyvą ir vėliau šiek tiek ilgiau buvo kalbama apie kibernetinius nusikaltimus prieš informacinės technologijas. Diskusijos taryboje nėra labai lengvos, nes valstybės narės laikosi skirtingos nuomonės dėl direktyvos įgyvenimo priemonių, tačiau pirmininkaujantį valstybė labai dirba daug, kad būtų užtikrintas kompromisas ir vis dar vyksta diskusijos dėl nuobaudų lygio, dėl sunkinančių aplinkybių savokos ir potnetų kriminalizavimo. Na ir visi žino, kad kibernetiniai išpoliai tikrai yra labai smarkiai auganti nusikalstama veika. Komisija prieš dvi savaitės buvo susidūrusi su kibernetiniais išpoliais. Vakar parlamentas su tuo susidūrė ir matyt, kas kart, kasdien girdite apie tokius kibernetinius išpolius. Taigi mums reikalingos priemonės su tuo kovoti. Ir penktųjų metų direktyva tikrai nėra pakankamai moderni, atsižvelgiant į dabartinius įvykius. Taigi labai svarbu nusiųsti aišku signalą, parodyti, kad tai yra svarbu ir pasirengti tokiems dalykams ministrų lygmenių vyks ir e, kibernetinių klausimų konferencija rytoj Budapešte, pirmininkačios valstybės iniciatyva. Taigi dėrybo šio klausimu vyksta. Na ir aš tikiuosi, kad susitarimas bus pasiektas dar pirmininkaujant Vengrijai. Pirmininkė, norėčiau paminėti keletą kitų dalykų, tam, kad pristatyčiau visapusiškai darbo atvarkę. Dar vienas dalykas, kurį trumpai vakar aptarėme, ir praeitą savaitę daug apie tai kalbėjome Strasbūrė, yra bendra europinė prieglopšio sistema. Situacija buvo aptarta taryboje ir aš norėčiau Jums pateikti irgi daugiau informacijos. Bendros prieglopščio politikos formavimas yra matyti ypatingai aktuolus dabar, reikalingos priemonės mums. Na ir aš manau, kad tikslas pasirašyti susitarimus iki 12 metų yra įmanomas. Ir Lenkija, pirmininkausianti valstybė, tam pritarė ir nori tikrai daug dirbti šioje srityje. Turime pasirūpinti, kad turėtumėme adekvačių priemonių Europoje. Tai yra svarbu ne tik apie, kalbant apie prieglopščio prašytojus, bet ir kalbant apie tai, kaip veikia nacionalinės administracijos. Turime numatyti tinkamas priemonės tam, kad valstybės galėtų kuo galima veiksmingiau susitvarkyti su situacijomis, kai srautai yra labai mišrus, ką rodo ir pastarėjai įvykiai. Kaip jūs žinote, įvyko nemažai poslinkių. Ilgalaikių gyventojų direktyvos patvirtinimas įvyko vakar. Parlamentas pritarė ponios Gijom pranešimui praeitą savaitę. Na ir taip pat vyksta dėrybos dėl kvalifikacijų direktyvos. Komisija įsitraukusi, bus įsitraukusi visą pavasarį į darbus su valstybėmis narėmis tam, kad būtų galima identifikuoti sunkumus, pagrindinės problemas ir po to, padiskutavę ir su Europos parlamento pranešėjais, mes pasiūlysime pakeitimus prieimimo sąlygų direktyvai ir procedūrų direktyvai. Ir aš manau, kad tai bus naujas pagreitis dėryboms, impulsas dėryboms ir pristatysime Europos tarybai birželio mėnesį tuos darbus tam, kad e, būtų pilnai parengtas visas prieglopšio paketas. Na ir tie pakeitimai po to jau bus e, pateikti komisarų kolegijai birželio pradžioje. Na, dar vienas dalykas. Parengsime komunikatą dėl europinio solidarumo. Mes jau vakar žengėme labai svarbų žingsnį tačiau e, ir metų eigoje vėliau tai bus dar kartą patvirtinta. Nekartą sakiau ir jums, ir tarybai, ir vakar taip pat užsiminiau, kad raginu visas šalis ieškoti sprendimo dėl perkelimo programos Europoje. Ir būtų labai gerai, jeigu mums pavyktų pasiekti susitarimą dėl neišspręstų institucinių problemų ir priimti sprendimus dėl institucinių priemonių, nes tas, ta perkelimo schema Europoje mums dabar yra labai reikalinga. Kalbant apie teisėtą migraciją, reikia išlaikyti pagreitį dėl teisėkros iniciatyvų, atsižvelgiant į tai, kas numatyta strategijoje 2020. Tai svarbu ir kalbant bendrai apie migraciją, ir labai svarbu kalbant apie ES įvaizdį pasaulyje. Negalime būti laikomi tvirtovę, kur iš vis neįmanoma jokia teisėta migracija. Ir mes patys esame suinteresuoti politinę, demografinę ir ekonominę, pra, politinę, ekonominę prasme reikalinga sistema, kuri būtų pagrįsta aiškiomis sąlygomis, kad migracijos politika būtų gerai valdoma. Tai yra tikrai nelengvas iššūkis. Ir kovo mėnesį plenarnėme posėdėje buvo apie tai kalbama ir panašu, kad tarp Europos parlamento ir tarybos dėl bendro leidimo dar yra daug nesutarimų, bet tikiuosi, kad konstruktyviai galėsime galiausiai išspręsti tuos nesutarimus ir skirtumus ir aš tikiuosi, kad bus padaryta pažangos dėl sezoninių darbuotojų direktyvos. Turime parodyti, kad ES migracijos politika nėra tik reaktyvinio pobūdžio. Turime parodyti, kad galime patys sukurti ilgalaikę strategiją, numatyti galimybes teisėtai migracijai, paremti legaliai gyvenančių migrantų integraciją. Dėl to komisija gegužės pradžioje pateiks komunikatą dėl migracijos ir gegužės 24 dieną metinę ataskaitą dėl prieglopščio ir imigracijos bei komunikatą dėl trečiųjų šalių piliečių integracijos. Visi šie pasiūlymai, aišku, bus pristatyti ir jums, tačiau jie yra labai svarbus, kalbant apie migracijos politikos diskusijas Europos taryboje birželio mėnesį. Strateginis požiūris į migraciją bus užbaigtas vėliau šiais metais, kai bus parengtas komunikatas dėl pasaulinio požiūrio į globalaus požiūrio į migraciją, tikėtina lapkričio mėnesį, kur bus aiškiau apibriežti tikslai. Tai bus signalas rodantis, kad ES perina į naują fazę, sustiprina savo politiką, ją daro nuoseklesnė ir labiau subalansuota ir turime viduje ir išorė atspindėti savo tikslus. Taigi, mielai išklausyčiau jūsų nuomonę su šiuo klausimu. Labai svarbu, kad kalbėtumėme ir apie mobilumo partnerystės su Tunisu ir Egiptu. Dėrėsimės gan greitai dėl šių dalykų. Ir galiausiai, ponė pirminkė, labai trumpai dėl vidaus saugumo. Kaip žinote, remiantis išvadas ir sveikinant Europos komisijos pristatytą vidaus saugumo strategiją ir atitinkamus veiksmus, mes siūlome Europos parlamentui ir tarybai pirmąją metinę ataskaitą dėl veiksmų, kurie buvo įgyvendinti iki šių metų pabaigos. Tai bus bendra darbo atverkė, taigi aš labai norėčiau, kad ir jūsų nuomonė būtų atspindėta tame dokumente. Taigi labai laukiu ponios Boselino pranešimo aptarimo, taip pat ir kitų e, pranešimo aptarimo ponios Alfano ir ponios Intvelt dėl kovos su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu. Kalbant apie kovą su organizuotų nusikalstamumu, ateinantis penkeri metai bus labai svarbus ir užimti, nes yra ambicingas planas, daugis disciplininis požiūris į tai, kaip būtų galima apsaugoti teisėtą ekonomiką nuo nusikalstamos veikos. Taip pat atsiskaitimo sistema dėl kovos su korupcija ir taip pat direktyva dėl nusikaltėlių pajamų ir pelno konfiskavimo. Kovos su korupcija paketas turėtų būti pasiūlytas birželio mėnesį, o e, konfiskavimo pasiūlymas vėliau jau rudenį bus pasiūlytas. Atsiskaitimų už kovos su korupcija sistema leis užtikrinti galimybę mokytis iš kitų valstybių. Na ir parlamentas e, savo deklaracijoje kalba apie kovos su korupcija priemonės, kurios mums yra labai naudingos, taigi mes tikimės ir tolesnio bendradarbiavimo šioje srityje. Galiausiai praeitą, kitą savaitę komisija patvirtins ataskaitą dėl duomenų sulaikymo direktyvos. Tai bus įvertinimas. Jame atspindimi trūkumai ir atsižvelgiama Europos parlamento išsakytas abejonės ir tos rekomendacijos pagrindų pradėsime gilės diskusijas. Ir kitą savaitę vyks e, techninės konsultacijos su Europos parlamentu. Ir atsiūsime dokumentą, kai jis bus patvirtintas. Dėl pažangių sienų turime aptarti tų priemonių taikymo šanksnės sąlygas ir naudą. Esu pasirengusi labai atvirai su jumis pasikalbėti, atsižvelgiant ir į duomenų apsaugos reikalavimus, ir finansinį poreikį, poveikį, ir technologinius poslinkius. Dar prie to grįšime. Taigi, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, daug ką reiks nuveikti ir daug kas matyt dar įvyks tai įtakos ir mūsų darbą ir teks matyt nukrypti šiek tiek nuo darbo tvarkės, bet mes tikrai pasirengę dirbti labai daug ir tikiuosi bendradarbiavimo su jumis. Ir dabar išklausysiu klausimų arba komentarų šiais ar kitais klausimais, kurių, kuriuos pamiršau. Ačiū komisijos nariai. Malmstrom buvo gana išsamei viskas išdėstyta. Dabar laikas diskusijai. Turiu sąrašą, kuris yra netrumpas. Čia yra bent jau 14 komiteto narių surašyta. Taigi pradėsime. Tačiau, kad nereikėtų po to vertėjų prašyti pasilikti ilgiau ir kantrybės, iš karto prašau jūsų E, reaguoti į tai, ką pasakė komisijos nariam Malmstrom. Būtent kalbėti apie tos klausimus, kuriuos jie išdėstė apie vidaus reikalų ministrų tarybos sustikimą. Pradedame nuo pono Busutilo. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu apie situaciją viduržėme jūroje, ypač migraciją. Pone komisarė, žinote, kad aš žaviuosi jūsų atsidavimu jūsų darbui, tačiau tai nereiškia, kad aš jūs patenkintas solidarumo lygių, kuri, kurio susilaukėme iki šiol. Nekalbės, nekalbės apie solidarumą, kalbės apie jo nebuvimą ir pasiekmes, viso to pasiekmes. Nes tai kelia įtampą uh, valstybės narėse, kai kuriuose valstybės narėse supriešina gyventojus ir kelia įtampą tarp politinių partijų, kai žmonės uh, padaro pareiškimų, kuriuos asocijuojame dažnai su dešiniosiomis partijomis. Tai kelia problemų. Tai kelia problemų ypač pagrindiniams partijoms. Tai kelia įtampą tarp įvairių valstybių narių. Pavyzdys. Šįryt buvo rastas laivas už 45 jūrmilių nuo Maltos ir už 47 jūrmilių nuo Lampedūzos. Italijos pajėgos greitai paskambino Maltos institucijoms ir pasakė, kad jo, Malta turėtų gelbėti tą laivą, nes jie yra dviejomis mylėmis arčiau. Tai jokinga, tai kelia įtampą ir daro mums visiems gėdą. Žinote, kad e, praėjusią savaitę žuvo 250 žmonių ir atrodo, kad niekas nevyksta. Man atrodo, kad visi turime prisimti atsakomybę už tas gyvybės, kurios buvo prarastos. Na ir pagaliau nėra Europos. Tai yra solidarumo nebuvimo pasiekmė. Ir Europos nebuvimo pasiekmė. Tai yra tragiška. Pone komisarė, jūs atsisakėte prašymo panaudoti 55 direktyvą dėl laikinų apsaugos priemonių, nors parlamentas to ir prašė. Man atrodo, kad jūs slepiatės dėl to, kad trūksta daugumos taryboje. Ir aš norėčiau, kad būtų daugiau politinės lyderystės iš komisijos pusės, e, siūlant aktyvų solidarumo mechanizmą. Kaip ten bebūtų, jūs pasiūlėte e, pratesti bandomąjį projektą vienai šaliai, mano šaliai. Ir aš, aišku, dėl to džiaugiuosi, tačiau man atrodo, kad bandomojo projekto pra, pratesimas vienai šaliai, tai yra daroma savanoriškų pagrindų, nebūtinai duoda rezultatų dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, skaičiai. Viena šalis, kur gyvena 40 milijonų žmonių, pasakė, paims du žmonės iš Maltos. Kita šalis pasakė, kad paims vieną šeimą. Ar tai duos rezultatų? Dar mane reikia įtikinti, bet aš abejoju. Kita priežastis, priežastis tai yra savanoriškas projektas. Pagal apibrėžimą savanoriška programa reiškia, kad atsakomybė nėra kolektyvinė. Tai yra jūsų atsakomybė, o aš savanoriškai padėsiu jums. Atsiprašau, netaip solidarumas turėtų veikti. Komisija taip pat paskelbė komunikatą dėl ES vidaus solidarumo. Džiaugiuosi jūsų tuo pareiškimu, tikiuosi sulaukti to komunikato dar šiemet, tačiau norėčiau, kad e, jis pasirodytų greičiau. Baigdamas galiu pasakyti, jog didžiuojasi, kad mano šalis kasdien gelbėja laivą po laivo žmonių, kurie gali nuskesti, tačiau mažiau didžiuojasi būdamas europiečių nes būti europiečių man taip pat reiškia solidarumą. O kol kas mes jo matome per mažai. Ačiū. Ačiū, ponia Busutil. Kalbėjote konkrečiai ir aiškiai. Tikiuosi, kad kiti komiteto nariai e, seks jūsų pavyzdžių, ponia Gens. Ačiū. Ačiū už visą informaciją. Noriu pateikti komentarų ir užduoti klausimų dėl situacijos e, pietuose viduržėme jūroje. Nors jūs kalbėjote ar kitomis temomis, kurios yra svarbios. Tačiau ši situacija yra skubi. Pritariu tam, ką sakė Simonas. Skaitant tarybos išvadas, nebuvo jokio aiškaus solidarumo ženklo. Ir norėčiau išgirsti daugiau apie šalių norą dalyvauti šio bandomojo projekto pratesime. Taip pat kalbėjote apie papildomas e, lėšas, kurių reikia. Vėlgi mano klausimas, kiek komisija e, ketina skirti ir ar valstybės narės yra linkusios prisidėti. Akivaizdu, kad šiuo metu išteklių trūksta. Vėlgi skaitant e, tarybos iš, E, išvadas matomas, matome daug žodžių apie sienos kontrolę, apie bendradarbiavimą readmisijos srityje, apie patruliavimą kartu su Tunisu ir kur kas mažiau apie tikrus pabėgėlius iš Libijos, e, o žinome, kad spaudimas yra didžiulis, pirmiausia, Maltai, bet ne vien tik tai Maltai, taip pat ir Lampedūzai. Taigi norėčiau daugiau išgirsti ir detaliau papasakoti šiais, apie šios dalykus. Daugiau apie pabėgėlius, o ne apie kontroliavimą. Taip pat e, sakėte, kad komisija pateiks pasiūlymą dėl prieigos prie Eurodac e, duomenų bazės e, teisės saugos pajėgoms. Jūs žinote, kad komitetas ir parlamentas buvo prieš šį pasiūlymą. Norėčiau daugiau išgirsti apie šį pasiūlymą, nes manau, kad dėl to bus daug ginčiamas ir jam bus oponuojama. Taip pat norėčiau daugiau išgirsti apie pakeitimą susijusi su Frontexu, būtent kas buvo aptarta taryboje. Jūs sakėte, kad tai buvo aptarta Luksemburge. Taigi tiek iš mano pusės. Ačiū, ponia Gens, ponia Vikstrom. Labai ačiū. Kur kas maloniau kalbėti su jumis švedų kalba. Noriu padėkoti, kad taip aiškiai kalbėjote apie strategijas, tiek trumpalaikės, tiek ilgalaikės migracijos strategijas, tačiau labiausiai, kai kalbama apie tą situaciją, kuri dabar egzistuoja Šiaurės Afrikoje. Žinoma, iššūkiai su kuriais susiduria e, valstybės narės, yra bendra atsakomybė, reikia ieškoti sprendimų. Valstybės narės turi rodyti solidarumą tarpusavėje, taip pat ir su kaiminėmis šalimis. O tas solidarumas bus išbandomas ateityje vis daugiau. Prieš keletą savaičių girdėjome, kokias vyksta diskusijos įvairiose kontekstuose norint gyvendinti 2001 metų direktyvą 55. Mes apie tai kalbėjomės tarpusavėje taip pat, kaip tai būtų galima padaryti, kokiamis sąlygomis jos naudojimas būtų pradėtas. Vakar girdėjome, kad jūs sakote, kad dar per anksti būtų tai pradėti naudoti. Ši direktyva buvo parengsta, parengta kontekste, kai sužlugo, subirėjo Jugoslavija ir šimtai tūkstančių žmonių desperatiškai uh, ieškojo pagalbos. Tačiau šiandien kontekstas yra visai kitas. Nepaisant to, valstybės narės patiria gana didelių problemų. Girdėjome gerų pavyzdžių apie tai, ką daro kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Vokietija priemė šimtus žmonių. Tai yra geras pavyzdys. Vokietija rodo kitoms valstybės narėms sektiną pavyzdį. Tačiau kurios iš jų seka tuo pavyzdžiu. kokia jūsų situacija, bandant suprasti tą spaudimą, su kurio susidarė tokia šalis kaip Malta. Galbūt ne pagal absoliučius skaičius, bet būtent pagal socialinę, demografinę atvykstančių žmonių sudėtį. Tai kokios šalis paseks tokiu pavyzdžiu konkrečiau? Net jeigu ir direktyva kol kas nepradėta naudoti, norėtume sužinoti, kokią situaciją galima būtų įsivaizduoti, kokia turėtų būti situacija, kad ji būtų pradėta naudota, kokia turi būti pasiekta riba, kokios turi susiklostyti sąlygos. Būtų įdomu išgirsti daugiau apie tai. Aišku, palieku dar klausimų ir kitiems kolegams užduoti jums apie tai, ką pasakėte, bet aišku, kad daugiausia kalbėsime apie tai, kas vyksta Viduržėmio jūros baseine. Ačiū, ponė pirmininkė. Suprantu, kad, kad e, tarybos išvados ne, ne visuomet realiai atsižvel, atsižvelgia į situaciją. Tie žmonės, kurie turi pabėgėlių statusą, negali rizikuoti savo gyvybę, kad patektų Europos teritoriją. Ir išvadose to nematau, nematau išvadose reakcijos į tai, kad nėra, nėra įtikėtina, kad dvi valstybės Italija ir Malta turi tuos padarinius likviduoti. Tai yra visiškai nepriimtina. Italija, Prancūzija, Vokietija tą daro, bet tai yra europinis Europinio solidarumas ir to mums trūksta ir man tai primena katastrofą. Manau, kad ji dar pablogės ir išvadose tikrai nėra apie tai kalbama. Ir remiantis tos, tomis išvadomis mes negalime teikti, kad tai yra mūsų atsakomybė Nes galbūt turime kažką padaryti paprasčiau, o ne karinės operacijas ten vykdyti. Yra žmonės, kuriuos reikia apsaugoti, apginti. žmonės, kurie rizikavo gyvybėmis ir po to buvo sugraždinti po 9-6 mėnesių į Tunisą. Na, iš tiesų, Tunisas. Tai teikti, kad redmisijos sutarties Tuniso atžvilgių yra labai svarbi plėtojant toliau santykius su, su Tunisu. Tačiau tikrai ką mes e, darome tų valstybių atžvilgių, kurios išgyvena demokratinį perinamąjį laikotarpį. Jos bando koreguoti savo konstitucijas, įgyvendinti demokratinius pokyčius ir panašiai, o ko, ko mes iš jų prašome. Taigi aš manau, kad ministrams atrodo, kad nėra didelių migrantų srautų. Na, dėl tokių, dėl tokių išvadų galbūt galima dėrėti su naujomis vyriausybėmis, naujų valstybių vyriausybėmis, bet tas spaudimas, kuris yra daromas Tuniso atžvilgiu, yra jokingas. Tai, ką jūs darėte praeitą savaitę, buvo kur kas subtiliau Ir aš manau, kad dabar peržengėme raudoną liniją ir aš norėčiau skambinti pavojaus varpais. Reikia pabudinti ministrus, negalime taip elgtis. Ponas Borgesijo. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, Norėčiau prisidėti prie kitų, kurie dėkojo komisijos nariai už visas pastangas, už jos atsidavimą, sprendžiant šią objektyviai sudėtingą situaciją, dėl ko visos politinės jėgos atsidūrė e, nepatogioje padėtyje. Daugelis politikų tiesiog bando išvengti šio klausimo. žinote, e, jūs atsisakėte pradėti naudoti 55 direktyvą ir daug kas yra nepatenkinti, tačiau iš tikrųjų yra problemų panaudojant šią direktyvą kaip euroskeptikas. Aš nerandu įtikinančių argumentų už šią direktyvą, tačiau sprendimą reikia rasti. Mūsų šaliai pavyko rasti kažkokių pasiūlymų, kaip susidoroti e, su tūkstančiais pabėgėlių visoje Italijoje. Pavyzdžiui, Abruco regiono žmonės sako, kad jie mielai priimtų pabėgėlius, tačiau visai kas kita, kai reikia absorbuoti dešimtis tūkstančių ekonominių migrantų. Ir mums tenka tiesiog vien tik pamatyti imigrantų elgesį policijai, policijos pajėgoms sunku juos gražinti į Tunisą. Taigi, matome šiuo metu, kad kai kurios valstybės narės slepia galvas smėlyje, solidarumo trūksta ir tai akivaizdu visiems. Situacija kritiška. Yra šalių, kurios e, dalyvauja karinėse intervencijose, tačiau nenori pradėti naudoti 55-osios direktyvos, todėl noriu paraginti komisiją daryti kaip galima daugiau spaudimo valstybės, valstybės narėms, kad jos nuosekliai reaguotų, laikytųsi kartu ir spręstų šią situaciją. Mums reikia protingo požiūrio, požiūrio ir eiti toliau, negu leidžia ideologija ar įprastinis kiekvienos šalies požiūris. Malta yra mažutė sala, kaip jūs sakate. Tačiau tokia atveju Lampedusa yra tiesiog e, mažutė kaip pašto ženklas. E, labai sunku toleruoti tokią humanitarinę situaciją, kai yra daugybė žmonių mažutėje saloje, ten dešimtis tūkstančių žmonių ir e, Todėl ir matome tokius vaizdus televizijos ekranuose. Todėl norėčiau, kad komisija būtų atviresnė ir daugiau stengtųsi suvokti. Ji visada kalba apie žmogaus teisės. Ir kalba apie e, prekybą žmonėmis, tačiau kai kurie Italijos kanalai filmavo tuos prekiautojus žmonėmis, kurie visiškai laisvai veikė Tunisijos, Tuniso pakrantėje. Mums reikia tarptautinės institucijos identifikuotų tuos žmonės, juos surastų ir susitvarkytų su jais e, vietinių lygių arba tarptautinės, e, tarptautinio teisingumo pagalba. Ponas Bronsas, atsakydamas į ponios e, Melmstrom klausimus apie idėjas dėl gražinimo aš noriu pasisakyti. E, mažai šalių na, pasiryžus priimti tuos migrantus, kurie yra Maltoje ar Italijoje. Aš galiu pasiūlyti, kad vietoj to, kad kreiptumėmės e, į Europos šalis, reikia kreiptis į Afrikos šalis, kad jos priimtų savo piliečius atgal jeigu jų, jų pačios šalis e, negali to padaryti dėl civilinio karo, tai galbūt reikia kreiptis į kaiminę šalis, kurios yra giminingos kultūrinė, kalbinė prasme, religijos prasme. E, turbūt būtų taip daug gerai. Pone Monster sakė, kad neturime susikurti reputacijos kaip tvirtoviai, kurią teisėsita migracija e, neįmanoma. Man atrodo, čia klaidos nėra. Pagal komisijos prašymą pateiks, ji pateiks e, atsakymus į pirmosius klausimus, o po to bus antrasis raundas. Komisarė. Ačiū, pane pirmininkė, manau, paprasčiau iš ties taip dirbti, nei atsakyti į 15 klausimų iš karto. Taip, ponia Bazutėlį, sutinku. Europos Sąjungoje trūksta solidarumo, tačiau jūs kreipiatės ne į tą instituciją. Uh, Komisija nuo sausio mėnesio kviečia solidarizuoti, solidarizuoti su Italija, vėliau su Malta. E, kalbame apie solidarumą su Libija, Tunisu, Egiptu. Beveik pusę milijono žmonių paliko Libiją. Daugelis jų vyksta į Tunisą, Alžyrą, Čadą. 500 tūkstančių žmonių. 225 tūkstančiai žmonių atsidūrė pabėgėlių stovyklose, tai daug žmonių. Daugiau nei tūkstantis jų buvo evakuoti į savo tėvynės. Daug valstybių narių ir kitų valstybių e, e, JAV, Kanada, Šveicarija padėjo evakuoti šios žmonės į savo tėvynės. Mes turime ir toliau laikytis tokios pozicijos. Reikia išsiųsti žmonės į savo šalis ir reikia pagelbėti šalims tai daryti, nes ne visi gali pasilikti Tunise. Tačiau yra tokių žmonių, kurie neturi kur eiti, kurie yra uh, asmenys, kuriems turi būti taikoma tarptautinė apsauga pagal įvairiausias konvencijas. Kai kurie jie yra Libijoje, kai kurie galbūt vyks į kitas šalis, tačiau ES turi prisimti atsakomybę. Kai kurios valstybės narės, nedaug jų yra, sakė, kad kai kuriuos asmenys jie priimi, priims. Todėl būtų gerai turėti gražinimo programas. 500 tūkstančių žmonių, galbūt keliais tūkstančiais daugiau yra Libijoje. Komisija e, finansuos jų gražinimą. Tai būtų solidarumo išraiška. Todėl prašau jūsų pritarimo uh, E, šiai iniciatyvai. Tai labai svarbu, nesvarbu, ar tai būtų daroma per deleguotusios teisės aktus ar pagal, pagal paprastąją procedūrą. Kalbant apie Italiją, taip per pastarosios mėnesius ji patiria ypatingą spaudimą. Lampedusa yra labai nedidelė sala. E, nesvarbu, kad kai kurie žmonės iškeldinami iš Lampedusas į Italiją. Daugelis procedūrų vyksta sklandžiai, mes padėjome Italijai padedame pasienio pareigūnams išgelbėti naujas gyvybės, e, teikiame finansinę pagalbą, padėdami evakuoti žmonės iš Lampedūzos į kitas e, Italijos vietas. Mes e, padėsime gražinti Tuniso gyventojus į Tunisą. Tikimės, kad ir kitos valstybės dalyvaus savanoriškose pagalbos programuose turime gražinti tuos žmonės ir numatyti labai tikslingą pagalbą, nes daugelis žmonių bėgančių iš Tuniso e, bėga dėl e, didelio nedarbo e, lygio, dėl prekybinių santykių nebuvimo su Libija, dėl to, kad turizmo sektorius atmiręs. Žmonės turi jausti, kad jie turi ateities galimybės ir Tunise, jie turi atstatyti savo valstybę, kaip Flotre kalbėjo. Jie turi būti labai užimti, kurdami naują demokratinę valstybę. Turime galime paremti šią e, iniciatyvą. Taip pat turime išreikšti daugiau solidarumo Maltai. Komisija teikia pasiūlymą gyvendinti Maltos projektus. Turime parodyti labai aišku solidarumo ir pradėti turėtume nuo savanoriškos veiklos. Per 24 valandas mums pavyko sutelkti 200 žmonių kurie buvo perkelti į kitas valstybės narės. Teikėme įvairiausią pagalbą iš kitų valstybių narių. Tikimės, kad bus e, pasiūlyta daugiau galimybių grįžti, priimti žmonės iš Maltos. Didžioji dalis valstybių narių nepasirengusios priimti nei vieno žmogaus prašančio teisinės apsaugos, nei iš Tuniso, nei iš kitų valstybių. Kalbant apie laikina, laikinas apsaugos priemonės, e, ši priemonė gali būti aktyvuojama tik sulaukus valstybių narių daugumos pritarimo. Komisija, komisijos rankos yra surištos. Pone Vikstram kalbėjo apie tai. Šios priemonės buvo numatytos po Kosovo. Šimtai tūkstančių žmonių suplūdo į ES. Aš žinau, kad Lampedūza yra maža šala, e, sala. Žinau, kad yra daug prieglopšio prašytojų. Tačiau 250 tūkstančių žmonių šiuo metu yra kaip prieglopščio prašytojai Europos Sąjungoje. E, tai nepalyginama su tuometinė situacija Kosovo laikais. mes sprendžiame ir kitas problemas - Jemeno, Sirijos e, saugi brandolinė energetika. Visas valstybės narės turi taikyti tą priemonę. Jie turi, valstybės narės turi teikti ataskaitas komisijai apie jų pasirengimą priimti uh, prieglopšio prašytojus, tačiau komisija neturi jokių mechanizmų priverčiančių valstybės narės priimti migrantus. 22 ar 23 tūkstančiai Tuniso pabėgėlių negali būti gražinti. Nesvarbu, ar laikinai, ar ilgesniu laikotarpiu laikantis Ženevos konvencijos reikia šiuo atveju taikyti individualias prieglopščio procedūras ir norint lai, taikin, taikyti laikinas apsaugos priemonės, kurių prašo Italija ir Malta, reikia daugumos valstybių narių pritarimo. Manau, kad atsakiau į didžiąją klausimų dalį. Dėl solidarumo fondų. Taip, mes svarstame visas įmanomas galimybės. Vis dar yra finansavimo galimybių iš gražinimo fondų, iš e, pasienio pagalbos fondų. Ponas Bargezi kalbėjo apie Lampedusą, apie struktūrinius fondus. Galima būtų pasinaudoti jų lėšomis, padedant Lampedusai atgauti savo patrauklumą. Yra įvairių projektų, taip pat kaiminystės politikos rytyje mes bandome sutelkti tiek e, lėšų, kiek galime, reaguodami į situaciją. Tačiau nėra taip, kad milijonų milijonai kažkur yra paslėpti. E, pagalba Tuniso žmonėms taip pat yra brangi. E, daugelis milijonų bus skiriama Tunisui, kad būtų gyvendintos repatriacijos programos. Kalbant apie Tunisą, apie 1005. Antro tūkstančio kainuoja priimti vieną žmogų. Kainuoja bilietas, tai yra brangu. Mes radome kitas galimybės, kai būtų galima padėti. Žinau, kad Italijos ministras e, taip pat svarstė naujas pagalbos galimybės. Kalbant apie Frontexą, e, mes vakar nekalbėjome apie pakeitimus. Tiesiog sutarėme, kad visi stengsis pasiekti susitarimą su parlamentu ir e, pasistengsime, kad nesutarimų neliktų, to siekia Europos vadovų taryba. Dėl Euro dėl Eurodac. Visos valstybės narės nori dalyvauti šiame projekte. 27 valstybės narės kreipėsi į komisiją. Manau, kad bus parengtas išsamesnis paketas ir daugelis parlamento narių taip pat šią idėją pri, pritarė pritarėme numatyti pagalbos mechanizmą pagal Dublino konvenciją. Mes e, bandysime taip pat susitarti šioje srityje. Aš tikiuosi, kad atsakiau į visus klausimus, kurie buvo užduoti. Dėkuoju, komisarė. Sąrašas ir pradžioje nebuvo trumpas, dabar dar ilgėja. Dabar skelbiu, kad sąrašas yra jau uždaromas daugiau prašau nekelti rankų. Antrasis klausimų raundas, tikiuosi, kad jis bus paskutinis ir po to bus e, komisarės atsakymai. Pradėsime nuo pono Jekolinį. Ačiū, pirmininkė. Aš direktoriaus Montevizija už, e, klausiau klausimo ir ketinau jūsų to paklausti. Uh, Taigi tą klausimą dabar dar pakartosiu. Atsižvelgiant į tolesnę informaciją, kurią jūs pateikėte pristatymo metu, kalbant, mums kalbantis nuolatos žmonės bando patekti į pietinę Europos pakrantę. Žmon, žmonių Lampedūzoje yra ir Maltoje. tai gali būti ir pabėgėliai, ir ekonominiai migrantai, vis tiek jo, jie plūsta į tas vietas ir turime labai aišku kontekstą šiam klausimui aptarti. Ir pritariu kolegoms, kurie sakė, kad reikalinga stiprinti solidarumą. Tai buvo, apie tai buvo kalbama parlamente, vien, e, keturiose keturiuose posėdžiuose, viename iš jų lankėtės ir jūs, ir parlamentas išsakė bendrą nuomonę šio klausimu. Tačiau kažkas jau paminėjo, kad valstybės narės elgesi šiek tiek savanaudiškai. Pasirašomi dvišaliai susitarimai, tačiau yra ir ES admisijos sutartys. Ir ketinama parengti planą dėl visos Europos solidarumo. Kita mėnesį. Man būtų labai įdomu sužinoti, koks tai bus planas. Praėjus keliams e, mėnesiams diskusijų, dabar matau, kad jūs esate gerai informuotas žmogus, bet aš norėčiau daugiau sužinoti apie faktus, skaičius ir išteklius kuriais Baroso komisija naudojasi Tunise. Koks buvo įneštas indėlis ir kokios pozityvios veiklos buvo atlikta. Praeitą, ketvirta, e, praeitą penktą, e, ketvirtadienį buvo pritarta rezoliucijai, kur kalba ėjo apie Vidužėmio jūros regiono valstybės. Ten buvo kalbama apie tai, kaip papildomų išteklių būtų galima skirti žmonėms, kurie susidurs su migraciniais srautais. Taigi aš norėčiau sužinoti, kokiu konkrečiu priemoniu buvo imtasi, kad būtų galima padėti Italijai ir, ir Maltai, kalbant apie re, re, repatriaciją, žmonių sugražinimą į kilmės šalį. Na ir paskutinė mano mintis štai kokia. Jeigu viskas būtų priešingai, jeigu man pavyktų įgyvendinti mano visos gyvenime, gyve, viso gyvenimo svajonę ir tapti komisaru. Jūs, Cecilija, vėl taptumėte parlamentare, kas ir buvo prieš jums tapant komisijos nare. Tarkime, visi tie pabėgėliai dabar plūstų į Švediją. Aš įsivaizduoju, kad aš pirmiausia daryčiau tai, ką jūs darote labai jautriai ir pabandyčiau ieškoti apčiuopamų, apčiuopamų sprendimų apčiuopamoms problemoms. Nes kol kas solidarumo nėra, komisija parlamentas, tačiau valstybės narės elgesi savanaudiškai. Ne tokios Europos mes norėjome prieš 60 metų. Ir aš manau, kad jūs taip pat e, manote, kaip ir daugelis pasisakysių kolegų. Tikiuosi, kad iki kito karto, kai susitiksime, jau matysime apčiopėsnių dalykų. Komisarė Malstrom mūsų informavo, kad 6 valandą ji turės išvykti. Taigi akivaizdu, kad šis klausimas yra labai platus. Visko diskusijose neaptarsime, yra sąrašas narių, kurie nori pasisakyti. Pone Jimenez. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad atvykote pas mus šiandieną. Jūs palėtėte daug temų, Na ir aišku, Viduržėmio jūros regione situacija yra ypatingai aktuali ir komisija gan įtikinamai sureagavo mano vertinimu. Norėčiau pasakyti, kad viena vertus jūs vertinu kaip Don Quixotą kovojantį su vėjo malūnais. Žinau, kad kalbėjote apie tai ir bandėte ieškoti sprendimų, o problema tik pūtėsi ir augo. Na ir keista, kad e, kalbame tik apie Italiją. Nepaisant komisijos pastangų per Frontex agentūrą, Italijos visuomenė mano, kad nėra bendros imigracijos politikos. Na ir aš kaip parlamentarė net ir nežinau, kaip reaguoti į tą krizę. Jaučiuosi pasimetusi. Negaliu aiškiai pasakyti, nuo ko prasidėjo ta, nuo ko prasidėjo ta bendra imigracijos politika. Ir viešuose diskusijose žmonės išsako nusivylimą Italijoje tuo, kas vyksta Europos Sąjungoje. Taip pat turime pasakyti, kad jūsų asmeniškai atliekamas darbas šioje srityje vertas didelės pagarbos. Tačiau pažvelgus, kas vyksta palei Prancūzijos, Vokietijos sienas, čia iškelčiau štai kokį klausimą. Ar jūs manote, Šengenas, Šengenui kyla rizika? nes e, galiausiai, nepaisant komisijos parlamento pastangų, valstybės narės taria lemiamą žodį. Taigi, nepaisant, kad bandomas kurti solidarumo įvaizdis ES, tai, kas vyksta realiai, tai kaip, kas yra daroma ir kiek įmanoma padaryti, atsižvelgiant į Viduržėmio jūros regiono įvykius. Šis regionas tampa kapavietę Dvi minutės. Pone pirmininkė, visiškai pritariu tam, ką pasakė mano kolegos, dėl to, kad tarybos išvados yra tokios nepakankamai stiprios. Bet tai yra normalu. Nes kiekvienas kalba iš savo kampo. Ir aš manau, kad galbūt mes ir norime planuoti tuos darbus individualių pagrindų, tačiau nieko tuo nepasiekėme, kadangi tam tikrose valstybėse artėjant rinkimams migracijos problema nėra labai populiari. Na ir norėčiau žodžiu du trumpus klausimus. Kaip būtų galima toliau žengti į priekį, siekiant parengti bendrą migracijos politiką. Kol kas tai yra na, šakinė politika, kiekvienas daro tai, ką nori, bet kaip būtų galima e, parengti kur kas platesnę panoraminę e, migracijos politiką. Taip pat e, dėl dėl e, šeimų suvienimo, migrantų šeimų su, su, suvienimo. Ähm, Kalbėsiu vokiškai, taigi kolegos turi turėti laiko sudėti ausines. Jei šioje situacijoje ir galima išvelgti kažką gero, tai galimybė diskutuoti apie migraciją. Svarbu, kad e, valstybės narės dabar tampa problema. Solidarumas neveikia. E, ta, tokios šalis kaip Italija tris kartus e, buvo paklausta komisijos, ar reikalinga pagalba ar ne. Tris kartus Italija pasakė, kad ne, pagalba nereikalinga. Uh, O po to e, Italija aiškina, kad ji palikta vieta. E, viena. E, reikia atrasti savyje drąsos pripažinti, kad pagalba reikalinga. Italija priėmė 6 tūkstančius pabėgėlių iš 40. Mes padedame. Ir neturime leisti, kad išduosime tik trumpalaikės vizas, tranzitinės vizas e, pabėgėliams ir gražinsime juos atgal. Tai nėra ta ES, kurios mes norime. Tokios ES neįsivaizduoja nei EPP, nei žalieji, nei socialdemokratai. Ponios Flotra jau nebėra, tačiau aš manau, kad mes turėtume teikti realią pagalbą Tuniso žmonėms. Tuniso gyventojams pagalba yra reikalinga, tačiau jie neturi pagrindo prašyti tarptautinės apsaugos. Taigi mes turime jiems padėti sugrįžti ir tikrai ne kiekvienas, kuris to priima tokį kvailą sprendimą e, riešutėlio kevaluose keliauti į, e, už, per visą viduržėmio jūrą, ne kiekvienas e, Italijoje ir liks. Turime padėti tokioms valstybėms kaip Malta susitvarkyti teisinius reikalus. E, turime numatyti didesnę pagalbą prašymų teikimo stadijoje. Esu dėkingas komisariai Malmström, kuri e, šios situacijos nevertina kaip ypatingos situacijos ir netaiko laikinos apsaugos priemonių. 400 tūkstančių žmonių, jei tiek vienu metu išsilaipintų vienoje valstybėje. Galbūt tai būtų ypatinga situacija. Junktinė karalystė pasiū, pateikė įdomų pasiūlymą. Dabar aš žinau, kad taryba tam pritarė. Ar aš klystu, tačiau ar nėra taip, kad jei komisija prieštarauja, tuomet reikia, kad taryba balsuotų vienbalsiai. Minutes, Ponas Soburas, dvi minutės. Dešimt sekundžių. Vienas klausimas. Bulgarija, Rumunija, Šengenas. <clears throat> Čia tai bent klausimas. Ačiū. Pane Boskurt, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, dėja, man nepavyks kalbėti taip trumpai, tačiau galiu kalbėti gana konkrečiai dėl vaikų išnaudojimo direktyvos. Ir suprantu, kad jį buvo aptarta. Prevencinis požiūris, kai kalbama apie nuteistus vaikų išnaudojimu, kai jie yra kirtę e, tarptautinę sieną. Diskutuojant dėl Angelili pranešimo, Džioji dauguma parlamente balsavo už tai, kad tai, sus, tai būtų susijęta su tais asmenimis, kurie yra nuteisti dėl vaikų išnaudojimo. Kai kalbama apie tą prevencinį požiūrį, ar yra jam paramos komisijoje ir taryboje. Žinau, kad mano šalis, Olandija, galvoja, kaip čia reikėtų pakeisti situaciją. Äh, Ačiū, noriu padėkoti už jūsų pastangas teikti pasiūlymą, kaip iš ties turėtų atrodyti tas europinis solidarumas. Aš tikiuosi, kad komisija taip pat bus lanksti teikdama savo pasiūlymus, nes mums tikrai reikės didelio išradingumo derantį su valstybėmis narėmis. Turiu du klausimus. Vienas dėl pabėgėlių. Vokietijoje taip pat buvo sakoma, kad norima gražinti sienų kon kontrolės, panaikinti Schengeno erdvę nes e, iškyla grėsmė vidaus saugumui. Būtų įdomu sužinoti, ar tos grėsmės, e, apie kurias kalba Italija, būtų panaikinamos e, panaikinant Šengeno erdvę. Būtų įdomu sužinoti, koks jūsų vertinimas. Antras klausimas. Mes, aišku, labai daug kalbame apie prieglopščio prašytos, tačiau turime kalbėti ir apie ekonominius migrantus. Čia turime m, mm, tokius instrumentus kaip gražinimas, pavyzdžiui. Gal būtų galima pagalvoti ir apie kitas priemonės, ne tik gražinimo. Mes dažnai kalbame, kad mums trūksta kvalifikuotos darbo jėgos, tuo tarpu Tuniso pabėgėliai dažnai uh, yra net universitetų absolventai. Galbūt ES galėtų numatyti koordinuotą programą jauniems akademikams, e, leidžiančią jiems trumpą konkretų laikotarpį dirbti ES. Tokiu būdu panaikintume tam tikras įtampas Tuniso darbo rinkoje ir išspręstume problemą ES viduje. O gražinant žmonės, mes galėtume taip pat e, ieškoti galimybių ir užmėgsti kontaktus su, juos, o, su jais, o ne tik tai paprastai juos gražinti. Pane Rolmajer. Pane pirmininkė, noriu padėkoti poniai komisijos nariai už teikiamą e, paketą, nes situacija tikrai yra sudėtinga. Pirmiausia, mano supratimu, prasminga būtų gražinti ekonominius migrantus e, ir turėtume dar kartą patikrinti, ar nebūtų galima pasinaudoti gražinimo programos priemonėmis. Galbūt tokiu būdu mes netgi išvengtume e, tokių didelių migrantų srautų viduržėmio e, jūroje. Lambedusa man visada yra Italijos dalis, o Italija priima daug daugiau nei Švedija, nors Švedija yra daug mažesnė. Daug didesni skaičiai yra Prancūzijoje ar Vokietijoje, taigi Italija tikrai nėra palikta viena. Situacija dabar yra kiek kitokia. Daugelis kitų valstybių taip pat priima e, pabėgėlius. Apie tai reikia kalbėti labai aiškiai. Kalbant apie solidarumą, Vokietija 50 tūkstančių prieimė per pusmetį pabėgėlių ir Italija atsisakė padėti tuo metu Vokietijai, padėjo Švedija, padėjo kitos valstybės narės, bet ne Italija. Pone komisijos narė, kaip reikėtų kalbėti su Italija, kad būtų pasiekta protingų rezultatų? Yra direktyvų ES, kurios turėtų galioti, turėtų būti taikomos ir Italijai. Jei kalbame apie 80 ar 800 tūkstančius, tūkstančių migrantų, tai dar nėra e, didelė migrantų banga, nes pabėgėlių srautai pasiskirsto. Kiek komisija ketina padėti Maltai, nes ta maža valstybė susiduria su daug sudėtingiamis problemomis nei Italija. Būtent čia reikalingas mūsų solidarumas. Due minutai, e soprattutto domande. Ponas Kročeta, dvi minutės ir prašom uždavinėti klausimus. E, rezoliucijos tekste ginti civilinės gyvybės e, Libijoje buvo leista bombarduoti Tunisą. Tarkime, aš nekartą esu laikęsis Tunise ir esu tiesiogiai susijęs su tomis nelaimėmis. Dėl bombardavimo šimtai tūkstančių libaniečių išvyko į Tunisą. ir dėl visko, kas e, e, vyko Libijoje. Tūkstantis su trupučiu e, libaniečių atvyko į Italiją. Aš gana kritiškai esu nusteikęs Italijos politikos atžvilgių, tačiau atrodo, kad Italija susidarė su rimta humanitarinė situacija. Tunisas yra šalis, kuri bando vystytis, plėtoti demokratiją. Ir būtent Tunise dabar yra 800 tūkstančių ar milijonas žmonių, kurių padėtis yra labai sunki. Tunisas bando pereiti prie demokratijos, tačiau jos, e, kai jos paprašo mūsų įsikišti į jų situaciją, po to tai mes įsikišame dėl naftos, o kai jie prašo padėti pabėgėliams, tai mes to nedarome. Tunisija yra vienintelė šalis, kuriai pavyko vykdyti revoliuciją, tačiau ji yra šalia Europos. Pana Faro, ačiū, noriu padėkoti komisijos nariai, nes patinka mums ar ne, ji vienintelė pateikė kažkokių pasiūlymų. Taigi dėkoju Jums, kad atvykote pas mus ir paaiškinote savo poziciją. Tikiuosi, kad aš klystu. Tačiau man atrodo, kad dar susilauksime blogesnių dalykų. Iš Tuniso atvyksta tūkstančiai pabėgėlių, atvyks jų ir iš Libijos per Čadą ir kitas šalis. Taigi baiminamės, kad tie žmonės visi atsiras prie Europos krantų. Norėčiau pakalbėti apie problemą tarp Prancūzijos ir Italijos. kai Prancūzija pabandė neįsileisti pabėgėlių. Ar tokios priemonės yra teisėtos pasienyje? Ir ar yra objektyvių sąlygų pradėti taikyti 55 direktyvą. Aš taip pat labai kritiškai esu nusteikus Italijos migracijos politikos atžvilgių ir žinau, kad yra daug šalių tokių kaip Vokietija, Švedija padėjo šioje situacijoje, tačiau jos turi mums padėti išspręsti šią kritinę situaciją, kaip numatyti ateities įvykius. Uh, Būtų geriau, jeigu mes pripažintume, kad neturime patirties su prieglaušio politika migracijos klausimais ir turėtume galimybių galbūt išspręsti, ką nors, nes jeigu susidursime su šimtais tūkstančių pabėgėlių iš Libijos, tai tikrai mūsų laukia žlugimas. Pone pirmininkė, labai trumpai, nes pritariu daugeliu išsakytų minčių, norėčiau pasveikinti komisarę, jos pastangas kurių įmamasi šiuo sudėtingu laikotarpiu ir dėl, dėl laikino leidimo gyventi Italijoje. Aš norėčiau už tą priemonę padėkoti. Kągi, pavadinkime daiktus tikraisiais jų vardais. Kokiais argumentais prisidengdamos ES valstybės narės nepadeda Italijai Maltai susitvarkyti su migraciniais rautais. Sakėte, kad Vokietija šimtą prims pabėgėlių. Kaip, kas yra su kitomis valstybėmis ir tikrai e, kartais apmaudu, kad tai vyksta. E, Mulderis. Laisvas asmenų judėjimas yra ES vertybė. Italija davė laikinas vizas pabėgėliams trims mėnesiams Ar tam pritarė komisija? Ar komisija privalo tam pritarti? Kai kurios valstybės narės dabar užsidaro sienas. Ar tai yra teisėta komisijos vertinimu? Ir paskutinis klausimas. Ar komisija mano, kad Šengeno sistemai kyla grėsmė, ar ne? Ačiū, ponia, ponia Mulderi, prašau komisijos narę, laikas jums atsakyti. Dėkoju. Aišku, kad situacija, su kuria susidurėme, yra sudėtinga. Ne tik šiandieną, bet ir dėl to, kad nežinome, kas bus toliau. Nežinome, kas vyks Libijoje, kaiminėse valstybėse toliau ir dėl to sudėtinga mums pasirenkti įvairiems scenarijams. Kol Libijoje yra smurto, žmonės bandys bėgti į kaiminės valstybės ir kai kurie atvyks į Europą. Taigi čia nėra lengvų sprendimų. Tie, kurie teigia, kad tokių sprendimų turi, na, sveikinu tą asmenį ir prašau pagalbos tų dokumentų. Komisija, kaip jau sakiau, gegužės 24 dieną bandys imtis nuoseklių veiksmų, parengs dokumentą, kuriame bus kalbama apie tai, kad reikalinga bendra prieglapšio politika remiantis mūsų uh, bendru darbu dėl migracijos, kaip būtų galima kovoti su neteisėta migracija ir kova, kovoti su priekyba žmonėmis, taip pat kaip būtų galima padėti pagrindus teisėtai migracijai. Ateitie poreikis, migrantų poreikis bus ir tą galime daryti partnerystėje, partnerystėje su kitomis valstybėmis. Pavyzdžiui, bandant identifikuoti įgūdžius ir ieškoti žmonių savanoriškų pagrindų, norinčių atvykti su, su Tunisu. Italija, Prancūzija tai vyksta, tačiau tai e, gal nėra pakankamai efektyvu. Na, pažiūrėsime, kalbėsime su Tunisu, kaip būtų galima atnaujinti tą darbą. Ir, aišku, reikalinga kontroliuoti sienas ir integruoti teisėtai atvykusius ir gyvenančius Europoje žmonės. Taigi reikalinga nuosekliai, holistiškai spręsti migracijos problemas. Kaip jau sakiau, bandysime padėti Tunisui įvairiais būdais. Aš konkrečių skaičių neturiu, kiek lėšų, ponė Jekolinė, mes skiriame e, Tunisui, nes mes turime jų išklausyti, jiems reikėjo pagalbos e, rengiant rinkimus, demokratiniams, demokratiniams pokyčiams įgyvendinti, ekonominė prasme reikia paramos. Na ir mes turime suderinti savo paramą su jų poreikiais. Kol kas skaičių neturiu, bet matyt, lėšų reikia nemažai Egiptui ir Tunisui. Na ir mes bandome pažiūrėti, kaip būtų galima užtikrinti mobilumą, dėl prieglopščio politikoje, migracijos politikoje, sugražinime, redmisijos susitarimuose ir bendradarbiaujant dėl teisėtos migracijos ir judumo, pavyzdžiui, trumpalaikės vizos tam tikroms žmonių kategorijoms. Italijoje, kaip jau sakiau, bandome jai padėti ir 171 milijoną eurų pagal bendrąją programą skiriame nuo 9 iki 11 metų apie tai kalbėjau anksčiau, 171 milijonas eurų, dauguma tų lėšų dar nėra panaudota Italijos ir mes jiems padedame perskirstyti lėšas tam, kad e, jas būtų galima panaudoti sprendžiant humanitarinės problemas, kurios iškilo Lampedūzoje ir kitose miestuose, kur primami migrantai. Na ir mes su jais kalbamės, kaip būtų galima paremti tunisiečių sugražinimą, su Tunisu, tarp Tuniso ir Italijos yra šioks toks susitarimas dėl palaipsninio sugražinimo. Aš nemanau, kad šiandienui kyla pavojus, bet turime išlikti budrus. Dar prieš visus tuos įvykius matėme, kad sistemoje yra trūkumų ir mes nuolatos vertiname tą sistemą. Komisijai buvo atsiustas laiškas po kalėdų su prašymu peržiūrėti sistemą, yra vertinimo mechanizmas, bandysime tą vertinimo mechanizmą reformuoti, daryti jį mažiau priklausomą ir taip pat ieškoti galimybių suspenduoti dalyvavimą esant tam tikroms sąlygoms. Jeigu yra, kokios yra futbolo varžybos, rungtynės labai stambios, tuomet galima taikyti tą suspendavimo mechanizmą tas suspendavimo priemonės, tačiau reikia tenkinti atitinkamas sąlygas, pavyzdžiui, kai valstybės narės nesilaiko prievolių. Mes peržiūrėsime situaciją ir rezultatus pristatysime vėliau. Italija laikinus leidimus išdavė migrantams iš Tuniso. Jie juos identifikavo, užregistravo ir išdavė laikinus leidimus dėl humanitarnių priežasčių. Tai atitinka Italijos teisės aktams ir atitinka mūsų teisinui. Tačiau Italijos dekrete ir ES teisės aktuose teigiama, kad jeigu tai galioja visai Šengeno erdvėj, čia 3,2 straipsnis e, Italijos teisės akte, tai turi atitikti Šengeno teisės aktams. Tai reiškia, kad individualių pagrindų jie turi įvertinti, ar tie asmenys turi galiojančius kelionės dokumentus, ar gali save iš, išlaikyti, turi tam lėšų, uh, ar nėra patekę į SIS duomenų bazę ir dar yra keletas kitų kriterijų. Ir tuomet gali tą padaryti. Tas tuomet galioja leidimas Šengeno erdvėj. Jei ne, tai ne. Neturime teisę sistemiškai e, kontroliuoti Šengeno sistemos, tačiau tai yra individualios kontrolės priemonės remiantis atitinkamą informaciją. Uh, atlikti patikrinimus netoli pasienio. Apie tai buvo kalbama vakar ir kai kurios valstybės išsakė susirūpinimą dėl to. Italija bandė jas nuraminti ir mes bandome labai didžiai vertinti situaciją. Komisijoje negalime pasikliauti gandais ar žiniasklaidos pranešimais. Kol kas jokių ženklų nematėme, kad yra pažeidinėjama sistema, bet aišku, stebime situaciją labai atidžiai. Ir bandome nepolitizuoti situacijos. Šengenas, Bulgarija, Rumunija, tai nebuvo aptarta vakar. Visą tai priklauso nuo tarybos, komisija daugiau nieko padaryti negali. Ir vyksta diskusijos pokalbiai ir aš tikiuosi, kad bus surastas e, situacijos ir problemos sprendimas. Pone Alvaro, jeigu komisija teiks pasiūlymą, aš, e, pakeis pasiūlymą, turi vienbalsiškai tam būti pritarta. Vienbalsiškumas būtinas ponė Boskurt. Tai yra vienas klausimų, dėl kurio taryboje dar nėra sutariama, dėl vaikų išnaudotojų problema, dėl to dar bus deramasi. Šeimų suvienimas. Buvo užduotas klausimas apie tai. Iš principo Tose, tos diskusijos vyksta kai kuriuose valstybėse narėse, Prancūzijoje, Niderlanduose, kitose šalyse. Ten yra atitinkamų teisės aktų. Kaip žinote, savoka šeima irgi yra apibriešta įvairiose direktyvose ir tos interpretacijos yra skirtingos. Taigi būtų gerai surasti bendrą interpretaciją, bendrą apibriešti visose direktyvose. Na ir komisija dabar bando išklausyti ir išsiaiškinti, kokių problemų kyla dėl šeimos suvienijimų. Uh, kalba neina tik, ne vien tik tai apie imigrantus, bet kalba eina ir apie e, tos pačios lyties poras ir panašiai. Taigi tai yra plati problema ir mes parengsime žalę knygą metų pabaigoje. Dabar bandome išklausyti problemas ir jas įtrauksime į žalę knygą. Dėl argumentų. Na, jos argumentų nepateikia tos valstybės narės. Situacija yra tokia, kokia yra nors daugelis valstybių narių, Vokietija, Švedija, Prancūzija, Belgija, priima daug prieglopšio prašytojų, vis tiek nuotaika nėra labai solidari ir dosni. Bendrai vertinant, ačiū. Dėkojame komisijos nariai Malmstrom. Iš tikrųjų dėkojame, nes atsakėte į 20 klausimų ir komentarų, girdėjote nepastenkinimo, protestų. Teisingai jūs sakėte, prasidėjo tarsi ataka prieš komisiją. Tačiau dėl visko kalta situacija. Ir perspektyvos kelia nerimo taip pat. Todėl mes tikimės, kad jums seksis gerai, jūs pasieksite pažangos. Labai ačiū ir sutiksime ateityje vėl.